Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre. Mėly kolegos, norėčiau jau pradėti darbą. Turime galimybę dirbti EPP frakcijos salėje, buvusioje pasitaiso pirmininkas. Tai yra ta salė, kurioje, kurioje posėdžiavo ir Europos konventas prieš keletą metų. Mes dėkojame EPP, juolab, kad jų narių šiandien faktiškai nėra. Kolega Ranhok atvykęs yra, jis sveikinu. Europos liaudės partija vakar išvyko į kongresą ir šiandien taip pat dar jame posėdžiauja Bukarešte. Taigi keli tik tai įkaitai šiandien pas mus iš EPP yra palikti. Na, bet kurio atveju patikrinsiu, ar kvorumas salėje yra ir jeigu taip, tuomet, aišku, galėsime balsuoti. Na ir balsavimo rezultatai priklausys nuo atstovaujamų frakcijų balsų. Kągi, mes esame numatę visą dieną šiam posėdžiui. Tačiau buvome numatę visą dieną šiam posėdžiui, tačiau nusprendėme galiausiai aptarti visus klausimus ir galiausiai prabalsuoti iki pietų. Taigi pabandysime ritmingai ir sklandžiai dirbti kad galėtumėme pasiekti šio tikslo. Jūs matėte visi jau darbo tvarkę. Panašu, kad nėra jokių pastabų dėl darbo tvarkės, taigi galime ją laikyti patvirtintą. Pirmininko pranešimai, jie yra pateikti kobu news e, leidinyje. Taip pat yra paskaptas seminaras su žurnalistais. Lapkričio 7 dieną jis yra numatytas. Ir, aišku, temos, kurios labiausiai domins žurnalistus, bus daugiametė finansinė programa. Trečiasis darbo tvarkės punktas. Turime patvirtinti protokolus spalio 8 dienos darbo tvarkės protokolą. Jeigu nėra ir nebus pastabų iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad protokolas yra patvirtintas. Dabar keliais žodžiais papasakosiu vakar vykusio trilogo posėdžio rezultatus. Giovanni Levija yra mūsų dėrybininkas, jis yra iš APP e ir šiandien nėra atvykęs. Taip pat jisai dalyvauja rinkiminėje kampanijoje Sicilijoje šiuo metu. Tai gal aš trumpai pats e, šį beitą papasakosiu, po to Juta gal papildys. Derek Von, Von taip pat, kuris irgi ten dalyvavo. Jeigu norės, galės e, užbaigti šią informaciją. Trilogas buvo gan oficialus. Buvo kalbama apie 13 metų biudžetą ir pranešėjas, mūsų pranešėjas pristatė prioritetus, kurių pagrindų mūsų biudžeto komitetas balsavo dėl šio, dėl šio biudžeto ir tą mes, e, tą, tą, tos balsavimo rezultatus siūlysime ir plenariniam posėdžiui, kad jame jie būtų patvirtinti. Taip pat e, Pasikeitėme nuomonėmis dėl trijų agentūrų. 47-asis tarp institucinio sutarimo straipsnis yra taikomas trijų agentūrų atžvilgių. Ir mes su, su komisija pasiūlyme patvirtinti šių agentūrų biudžetą, biudžetus, tačiau taryba teigia, kad lyg irgi galėtų tam pritarti, nors Kol kas to pritarimo mes dar neturime. Jis toks nėra užtikrintas. Taip pat turėjome laiko pakalbėti apie mokėjimų kreditus, papildomus kreditus. Frančeska ten dalyvavo, galės irgi papildyti mano pateiktą informa informaciją. Papildomų mokėjimų kreditų klausimas yra labai aktualus. Tai yra mokėjimai, kurie reikalingi 12 metams. Ir taip pat buvo įvertintos galimybės dėl to, kokių mokėjimų kreditų reiks 13 metams. Parlamentas savo ruoštų, kaip buvo nuspręsta su koordinatoriais ir buvo nuspręsta visame biudžeto komitete, mes pateikėme konkretų pasiūlymą, atitinkamą metodą, uh, pasiūlėme, kaip tą metodą būtų galima pakoreguoti, dabar komisija ir taryba turi jį įvertinti. Metodas susijęs su mokėjimų kreditais. Ir aš, jums buvo išdalintas atitinkamas dokumentas. Ir įvyko tas trišalis susitikimas dėl mokėjimų. Prieš tris savaitės mes apie tai kalbėjome su komisaru Levandovskis ir ministrui Mavrijanis, kuris atstovavo Kiprui. Taigi mes bandėme geriau išsiaiškinti ir suprasti, kaip būtų galima įvertinti tuos e, mokėjimų kreditus ir kodėl gan dažnai tos trys institucijos nesusitarė e, šioje situacijoje ir kaip tą situaciją būtų galima pakoreguoti. To susitikimo metu, to trišalio susitikimo metu mums e, pasirodė, kad dabartinė procedūra, pagal kurią Europos komisija gali pateikti įvertinimą ir pasiūlyti mums konkrečius skaičius, kad ši procedūra yra perdėm sudėtinga, neapibriešta, neaiški ir dėl tos procedūros ir kyla daug nesusipratimų. Na, o mūsų tikslas, ir aš aiškiai tą pasakiau tarybai, yra sugrįžti prie tos situacijos, kurios niekuomet ir nenorėjome atsisakyti, būtent situacijos, kai dėrybos ir politinės diskusijos e, dėl biudžeto, koreguojamųjų biudžetų turi vykti atitinkamų įsipareigojimų pagrindų ir mokėjimai jau yra faktiškai techninio pobūdžio ir politinių lygmenių jie neturi būti aptarinėjami. Taigi, To būtų galima pasiekti e, atitinkamais žingsniais, kurie yra įvardinti mūsų dokumente. Pirmiausia, kiekviena valstybė narė neturėtų centralizuoti, dažniausiai tai yra finansų ar biudžeto ministerija, bet kiekviena valstybė pati apsisprendžia, kokia tai turėtų būti institucija. Būtent centri, centri, toje centralizuotoje institucijoje yra įvertinami poreikiai dabar ta atsakomybė tenka nacionalinėms administracijoms, kurios tvarko europinės programas. Tai yra nacionalinės tokios kaip ir mokėjimų agentūros. Na ir Europos komisija ir generalinis direktorius kaip ir pilotuoja tas programas. Ir šis generalinis direktoratas galiausiai po tam tikrų pakoregavimų uh, perduoda tą informaciją biudžeto generaliniam direktoratui. Ši sistema yra labai neiški, labai miglota ir dėl to tam tikros administracijos iš karto, aišku, pervertina savo poreikius. Ir nepaisant to, kad yra numatyta biudžeto generalinėme direktorate apkarpyti visus, e, visas išlaidas, visus poreikius, vis tiek uh, galutinis rezultatas e, yra nulemiamas finansų ministerijos arba biudžeto ministerijos. Mes manome, kad tai ne ta institucija, kuri turėtų priimti tokį sprendimą. Na ir mes pateikėme štai kokį siūlymą. Siūlome padėti siūlome, kad finansų ministras mums padėtų, o ne valdytų tą situaciją. Ir pavyzdžiui, kiekvienoje valstybėje, aš dabar daugiausia apie savo valstybę galvoju, tai būtų čia finansų ministras, kuris centralizuotai surinktų visus vertinimus, siūlymus ir poreikius ir kompensacijų reikalavimus, kompensacijų išmokėjimo reikalavimus ir jis juos paskelbtų viešai. Tokiu būdu nacionaliniai parlamentai galėtų kontroliuoti e, tuos poreikius ir tuos siūlymus ir pateikti atitinkamus klausimus. Na ir uh, tuomet Europos komisija galėtų pateikti atitinkamus įvertinimus ir biudžeto generalinis direktoratas tiesiog peržiūrėtų 27 valstybių skaičius ir nuspręstų, kaip būtų galima pridėti tuos skaičius, kuriuos pateikė finansų ar biudžeto ministerija, biudžeto atitinkamuose dokumentuose arba koreguojamų biudžetų dokumentuose. Na, ir jeigu kyla kažkokių problemų, tuomet problemas sprendžiama dvišalių pagrindų. Tai neturėtų būti politinio lygmenio, lygmens problema, kuomet Europos parlamentas turi pateikti savo nuomonę dėl to, e, kokie ar teisingai vertinti poreikiai. Komisija, pačios valstybės narės, nacionalinės administracijos pačios valdytų sistemas. Ir tuomet jos pasirūpintų, kad programos, europinės programos ir jų finansavimas būtų valdomas atitinkamai ir mes tame valdymo procese jau netu, ne, netliktumėme jokio vaidmens. Na, ir taip mums nėra lengva tą daryti, aišku, laimė turime puikų pranešėją, tačiau mūsų nebūtų prašoma tapti tokiais tarpininkais tarp Europos komisijos ir atitinkamų administracijų. Taigi mes norime taip pakoreguoti mechanizmą tam, kad mokėjimų problemos būtų išsprendžiamos mano siūlomų tokių techninių metodų. Ir Na ir jeigu, tarkim, kaip dabar biudžeto, biudžetas biudžeto laikotarpis jau eina į pabaigą ir, tarkim, tam tikroms valstybėms narėms reikia papildomų mokėjimų dėl to, kad jos atsidūrusios sudėtingoje situacijoje ir negali įnešti įmokų į ES biudžetą, tuomet ministrai kalbasi su komisija tuo klausimu ir mūsų jau kišimosi galimybės būtų ribotos šiuo atveju. Taigi aš pateikiau tokį pasiūlymą aišku, neaišku, ar bus galima jau tą metodą taikyti 2012 metų e, koreguojamojo biudžeto atveju. Tačiau mūsų manimų ši idėja yra įdomi ir svarbi ir jeigu bus pasiektas susitarimas kito trilogo posėdžio metu arba sutaikinimo komiteto posėdžio metu, tuomet tą metodą ir įtrauksime į tarp institucinį susitarimą. Dėl 12 metų koreguojamojo biudžeto tikriausiai prisimenate, kad mes jau praeitą savaitę kėlėme atitinkamus klausimus, būtent dėl penktojo biudžeto koregavimo. Ir šiandien mes dėl to balsuosime. Tai yra koreguojamasis biudžetas numeris 5. Ir taip pat numeris 6 Dėl penktojo koreguojamojo biudžeto čia kalba eina apie solidarumo fondo lėšų mobilizavimą Mili Roman region, e, Emilija Romanija regiono atžvilgiu Italijoje, kuris susidūrė su gaivalinė nelaime. Ir mes prašome, kad tos katastrofos aukos netaptų mūsų problemų įkaitais, tokių politinių administracinių problemų įkaitais. ir kadangi jiems reikia tų išmokų ir tos pagalbos e, skubiai, taigi mes taip pat primename, kad jeigu taryba mano, kad pirmojo protokolo, Lisabono staties pirmojo protokolo pritaikymas reiškia, kad nacionaliniai parlamentai pirmiausia turi balsuoti dėl to koreguojamojo biudžeto, tuomet tas, tame pačiame protokole yra numatyta galimybė uh, skubos tvarka priimti sprendimą, jeigu yra toks poreikis. Ir šiuo atveju mes konkrečiai būtent manome, kad tai yra skubos tvarka svarstytinas klausimas ir tarybos pirmininkas irgi pripažįsta, kad reikia skubos tvarka priimti sprendimą. Na ir mes reikalaujame, kad šis penktasis koreguojamasis biudžetas būtų aptariamas atskirai dar prieš šeštąjį koreguojamąjį biudžetą. Na ir nebūtų tie dalykai aptariami dėrybose, kurios iš ties bus kur kas ilgos ir sudėtingos, dėrybose dėl 13 metų biudžeto, kad 12 metų koreguojami biudžetai būtų aptariami atskirai. Čia dėl penktojo koreguojamojo biudžeto, dėl šeštojo dabar. Europos komisija yra šiek tiek um, suspendavusi tuos darbus, e, mums kaip ir sutikus, pritarus. Ir tai bus koreguojamasis biudžetas, pagal kurį bus galima 12 metų mokėjimų kreditus panaudoti. Mes žinome, kad tų mokėjimo kreditų nepakanka. Tai yra milijardo maždaug e, suma. Tačiau komisija tik kitos savaitės posėdėje priims sprendimą. Taigi žiūrėsime, koks bus jų sprendimas, jį panalizuosime. Na ir kaip ankstesniais metais panašu, kad šis paskutinis koreguojamasis biudžetas dažniausiai svarstomas kartu su kitų metų biudžetu. Kągi, Frančeska, ar jūs norėtumėte kažką pridurti? Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Jūsų įžanginė kalba buvo tikrai labai turtinga, labai išsami, taigi nelabai ką be galiu ir pridurti. Tiesiog pasakysiu, jog manau, kad po vakar įvykusio trilogo būtų labai gerai kažką daugiau įtraukti į ataskaitą apie e, keičiamąjį biudžetą numerį 5. Buvo kalbėta apie tai, kokia rizika kyla e, taikant e, pirmą protokolą. Ir e, man atrodo, kad man atrodo, kad mes rizikuojame, kad paskui bus sunkiau toliau diskutuoti apie solidarumo fondą. Taigi, aš manau, kad į penktą ataskaitą reikėtų įtraukti du naujus paragrafus šalia kitų pakeitimų, kuriuos pasiūliau. Aš manau, kad tokiu būdu mes geriau patikslintumėm, kad e, kokia yra mūsų pozicija ir būtų aiškiau, kad mes esame susirūpinę. Dėkoju. Šis žodinis pakeitimas yra raštu pateiktas. Jis bus e, išdalintas tam, kad jūs galėtumėte <clears throat> pasiskaityti mm, tą žodinį pakeitimą prieš balsavimus. Derekai, ar norite ką nors pridurti? Yeah, briefly, uh... Labai trumpai, pirmininkė. Manau, kad vakar, kaip ir dauguma trialogų, nebuvo, buvo galima pasiekti daug, kaip uh, Aišku, aš žinoma daugiausiai kalbėjau apie parlamento biudžetą ir e, skirsnių biudžetus. Ir mes dėjome pastangas pateikti atsakingą biudžetą ir taryba bei komisija pripažino mūsų e, pastangas šiek tiek padidinti biudžetą. Aišku, galima pripažinti ir kitų institucijų e, pastangas e, išlaikyti didinimus mažiau negu numatyta riba 1,5 procentų. 1,9 procento. Tikiuosi, kad ateityje taryba pritars daliniam biudžeto projekto gražinimui, apie ką kalbėjome vakar. Dėl bendrojo biudžeto mane labiausiai sukrečia tai, kad taryba nenoriai pritarė komisijos patiktiems skaičiams, tarsi jie netikėtų komisijos sažiningumu teikiant tos skaičius. Todėl aš manau, kad taryba e, jie žvelgia visą tai politiškai, o ne realiai. Ir bus sunku juos pajudinti, kaip buvo pernai, tai bus ir šiemet. Merci, Vogan. Ačiū, Voganai. Juta, ar norite ką nors pakomentuoti? Nu, wirklich ganz. Labai labai trumpai. Aš jau dalyvavau daugelį trilogų, daugelį taikomojo komiteto susitikimų ir tikrai nesitikėjau, kad taryba dar mane gali kažko nustebinti, bet vis dėlto nustebino. Tos e, trys agentūros, e, dėl kurių mes norėjome susitarti pagal 27 straipsnį ir pateikti bendrą pareiškimą, visos nei biudžetinė prasme, nei personalo plano prasme neturėjo jokių sunkumų Šios agentūros neturi jokio poveikio ES biudžetui, nes tas papildomai įdarbinamas personalas yra finansuojamas iš mokesčių rinkliavų. Bet vis tiek taryba nesugebėjo pasakyti taip. Ir tikrai aš esu labai nustebusi. Man atrodo, kad tai turėjo būti tas klausimas, dėl kurio turėjo būti lengviausiai susitarti vakar, bet kažkaip taryba vėl viską atidėjo. Kągi turime su tuo susitaikyti, žiūrėsime, ką toliau daryti, bet tikrai pasakysiu labai keista. Kartais man atrodo, kad tokie trilogai tai yra tiesiog išvaistytas e, mūsų gyvenimo laikas. Ačiū. Karakter religieux. Na kągi, čia toks kaip ritualas religinis. Nieko nepadarysi. Dėl agentūrų aš pasiūliau raštu pritaikyti procedūrą raštu. Aš įsivaizduoju, kad tarybos generalinis sekretorius neturės laiko gal perskaityti to teksto, kuris. Gal, gal turės laiko perskaityti tą tekstą, kuris neilgas ir kur kalbama um, apie tai, kiek trūksta tų lėšų. Ir čia na, kalba eina apie vieną eurą faktiškai, taigi aš manau, kad uh, Jis turės galimybę perskaityti tą tekstą, po to jis bus išvestas į visas kalbas, tam, kad e, jis, generalinis sekretorius, galėtų pateikti savo nuomonę tarybos pirmininkui. Taigi, sustarėm raštu pateikti tą <clears throat> dokumentą. George Lyon. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Komentaras dėl šio neoficialaus dokumento. Aš negalėjau dalyvauti trialogė, atsiprašau dėl to. Aš manau, kad kai Derekas kalbėjo, jis pats sakė viską, labai teisingai, čia netechninis klausimas. Nors techniniai pakeitimai viską išspręstų. Taryba priemė politinį sprendimą, tiems nepatinka 6,8 e, procentų išmokų padidinimas. Ir politiškai tai galima vadinti ciniškų sprendimų ar panašiai, tačiau jie nusprendė e, pateikti mažesnį skaičių. Mums, kaip parlamentui, klausimas yra, kad jeigu e, pačios valstybės narės e, e, nenori kovoti dėl tų išmokų, kuriamis turės finansuoti kelius ir panašiai. Būtent, Džordžiai, esmė yra ta, kad biudžeto ministrai daugelį šalių nežino, kokie, ko, kokių mokėjimų kreditų paprašė kitos šalies administracijos. Ir jeigu centralizuotai viskas būtų daroma, tokiu būdu kiekvienas biudžeto ministras, finansų ministras galėtų atlikti policijos vaidmenį savo šalyje. Ir tokiu būdu jau būtų galima sumažinti tų, tą galutinę sumą tų mokėjimų poreikių kiekvienoje valstybėje būtų galima sumažinti tą bendrą sumą. Tačiau panašu, kad netgi jeigu biudžeto ministras, finansų ministras atliktų tą politiko vaidmenį, vis tiek 27 valstybių skaičiai, jeigu, tarkim, vyriausybių vadovai nusprendžia, kad jie yra per dideli, tuomet biudžetų, biudžetų, biudžeto ministrui vėl grįžta tas kamolys atgal, jis tada turi vėl sumažinti programas, sumažinti kiekvienoje šalyje tuos mokėjimus. Taigi turi sugrįžti jam atgal tai, kas ir priklausė jo atsakomybei. Aišku, gan sudėtingai bus įmanoma tą pritaikyti 13 metų biudžetui, tačiau nežinau, ar dar įmanoma bus pritaikyti tą metodą e, koreguoja, koreguojamiesiems 12 metų biudžetams antradienį E, bus, man atrodo, primamas sprendimas, dėl to sunku gal bus jau pritaikyti tą metodą, bet manau, kad ateityje jį galima būtų taikyti ir jis veiks sėkmingai. Na, o po to, aišku, pažiūrėsime e, po atitinkamos studijos, ką pasakys komisijos tarnybos, ką pasakys taryba. Ponas Guodmanis. Labai ačiū. Noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, aš esu kito trialogo E, narys dėl sanglaudos naujo reglamento, kur situacija yra panaši. Susitikome jau keturis kartus, nežinau, kiek jūs kartų e, turėjote susitikimus trialogę dėl biudžeto. E, mes taip pat nepasiekėme jokių kompromisų. Atrodo, kad reikia renktis taikinimui. tikintis, kad 10, 11, 12 trialogas ką nors duot. E, Džordžui Lajonui noriu pasakyti, kad mes, mes šiandien remiame komisiją, kuri vienintelė iš tikrųjų žino teisinius ar finansinius įpareigojimus arba tai, kas sutarta dėl e, daugiametės finansinės programos, dėl maržų, dėl ribų. Čia nėra paprastas žaidimas, kad tie, kurie gauna pinigų, tie e, kovoja dėl pinigų, tie, kurie moka, nori nemokėti. Yra šioks toks skirtumas. E, čia yra paskutiniai biudžeto metai ir reikia keisti daugmetę finansinę programą, jeigu nori sumažinti tos 6,8 procentų. Jeigu pirmoje A antrašinėje dalyje mes viršysime maržiną, maržas, paprašysime 15 milijono lankstumui. Tai galbūt taip, bet kitose vietose mes maržų neviršėje. Ir jeigu taryba reikalauja sumažinti lėšas, tai to anksčiau niekada iš tarybos nesulaukdavome. Gerai, norite mažinti lėšas savo projektams, tai kodėl tokiu būdu, o ne kitokiu? Šis klausimas bus labai rimtas kitai, kitiems septyniems metams. Klausimas uh, nėra kaip padidinti biudžetą, o kaip užbaigti. Jeigu netvarkingai viską baisime, tai nebus šalių e, problemos. Paklausykite, ką sako Levandovskis, bus teismo bylos, visi kels pilas. Bent jau klausimas yra toks. Jeigu jie mums nenusileis, kaip ir buvo pastarosius du metus, ir jie turi tą galimybę tai padaryti, nežinau, ar rimtai jie tai galvoja daryti ar ne, tuomet klausimas yra, kokios bus pasiekmes. Būtų labai kvaila, jeigu mes prisimtume viso proceso pasiekmes, o kažkas sumažinęs išlaidas nepaaiškina, kaip pasislėps. Prašom atsižvelgti į tai. Bien, merci beaucoup. Donc, toute façon... Ačiū. Dar grįšime bet kuriuo atveju prie to klausimo, gan greitai. Be kita ko dar siūlau iškart gal pereiti ir prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. O po to perėsime prie šeštojo punkto, tai jau čia bus daugiametė finansinė programa. Taigi, koreguojamojo biudžeto projektas numeris 5, dėl jo greitai balsuosime. Uh, bet kadangi jau pradėjome kalbėti apie šį biudžetą ir taip pat apie kitų metų biudžetą, dabar siūlyčiau Frančeskai pristatyti poziciją ir pristatyti žodinį pakeitimą. Grazie, Presidente. Abbiamo già... Ačiū, pirmininkė. Jau kalbėjome apie penktąją ataskaitą dėl taisomojo biudžeto. E, ši tema yra glaudžiai susijusi su vakar įvykusiu trilogu. Ir čia paminėsiu tuos svarbiausius klausimus. Štai kokie jie būtų. Visų pirma, e, taryba nenori, kad būtų laikomas aštuonių savaičių konsultacinio laikotarpio su nacionaliniais parlamentais, kaip kad yra numatyta e, protokole. Uh, Taip pat e, yra problemų dėl e, procedūros pratesimo dviem mėnesiais, tariantis dėl galutinio 2013 metų biudžeto. Dėl to mes siūlome pakeitimą žodžiu. Jį beje gavote ir raštu. Ir mes siūlome įtraukti du naujus punktus į dokumento pradžią. Taigi, taryba norėtų, kad viskas vėluotų dviem savaitėms. Ir dėl to tai irgi turėtų būti paminėta penktoje ataskaitoje. Mūsų pozicija buvo kitokia. Mes manome, kad šiandien reikėtų balsuoti dėl penkto keičiamojo biudžeto, nors jeigu taryba dar ir nėra išsakiusi savo pozicijos. Na, o paskui, lakurčio mėnesį plenarnės sesijos metu Europos parlamentas turėtų paskelbti savo nuomonę. Tai tokiu būdu baigtumėm e, parlamentinę procedūrą iki lakurčio mėnesio. Jeigu mes norėtumėm ir toliau laikytis tokios strategijos, kuri, mano nuomonė, yra geriausia, turėtumėm įtraukti pasiūlytą pakeitimą ir turėtumėm šiandien balsuoti dėl penktojo e, keičiamojo e, biudžeto, tam, kad pasiruoštumėm Strasbūro sesijai lapkričio mėnesį. Tikiuosi, kad dokumentą jau išnagrinėjote. Buvo e, spalio 15 paskutinė data pakeitimams, daugiau pakeitimų negavome po tos datos. Taigi dabar e, siūlyčiau uh, E, balsuoti dėl pakeitimų, dėl tų žodinių pakeitimų ir šiandien susitarti, nors taryba dar nėra pateikus savo pozicijos, bet aš vis dėlto norėčiau, kad parlamente balsavimas įvyktų lapkričio plenarnėje. Ačiū. Ačiū, Frančeska. Papildydamas galiu pasakyti, kad balduos, balsuosime ir dėl fondo lėšų mobilizavimo teisinio pagrindo, čia yra kitas pranešėjas, bet jis dabar išvykęs į Bukareštą į EPP kongresą. Uh, tai kažkas jį pakeis ir aš tik tai norėčiau trumpai pasakyti štai ką. Jūs kobu news. Ten rasite daugiau informacijos, bet būtent yra siūloma teikti paramą Italijos regionui Emilija Romanija, kuris susidūrė su didžiuliais žemės drebėjimais 27 buvo žuvo žmonės, 350 buvo sužalota, ir 400 tūkstančių žmonių turėjo būti per, perkelti. Taigi 13 milijardų, man atrodo, čia yra įvertinta. 13 milijardų eurų suma. nulis kablelis keturi 46 procento nuo BVP Italijos yra ta suma, tai yra tikrai didžiulė suma. Ir tai viršyje, ket, keturis kartus viršyje fondo lėšų mobilizavimo viršutinę ribą. Taigi, dėl to yra siūloma skirti 660 milijonų eurų sumą iš 12 metų biudžeto. Dėl šio fondo lėšų mobilizavimo ar būtų norinčių pasakyti, panašu, kad ne, tuomet e, galime iš karto ir per, per, perkelti šį klausimą į balsavimus. Iš karto norėčiau dabar prie šeštojo darbo tvarkės punkto pereiti, tai yra dėrybos dėl daugiametės finansinės programos. Ivalio, Žanliuk yra čia. Jie papildys mano pasisakymą. Aš tik tai galiu trumpai pristatysi padėtį. Po paskutinio mūsų komiteto posėdžio mes antradienį, matė, antradienį vyko bendrų reikalų tarybos posėdis. Ir bendrų reikalų taryboje trečiąjį kartą parlamento delegacija irgi buvo pakviesta dalyvauti neoficialiame posėdėje, kuris buvo konkrečiai skiriamas daugiametiniai finansiniai programai aptarti. Antradienį 8 ryto iki 10 Luksemburgiai vyko tas neoficialus susitikimas. Na ir Kipro pirmininkančios valstybės atstovai pristatė kelių puslapių dokumentą, kur daugiausia buvo aptariami horizontalūs klausimai, pavyzdžiui, makroekonominės sąlygos, taip pat RALS problema, likučio problema, taip pat lankstumo problema, ypatingai kalbant apie rezervo lėšas ir taip pat dėrybinės dėžutės. Tai buvo pateikta tokia dėrybinė dėžutė pagal Kiprą, pagal pirmininkaujančią valstybę. Mes kiek paprasčiau raiškiau išdėstėme pagrindinius klausimus aktualiausius parlamentui ir mes, aišku, rėmėmės e, balsavimo biudžeto komitete dėl tarpinės ataskaitos, tarpinio pranešimo rezultatais ir kaip čia būtų galima pasiekti kokio tai rezultato. Per tą susitikimą nebuvo daug pasistumėta į priekį, nes visi ministrai, žinodami, kad dabar taryboje dėrybos, dėryboms pirmininkaus pats Van Rompojus, tai visi ministrai faktiškai tik pakartojo savo šalių pozicijas ir be to pagrindinės diskusijos įvyko tarp dviejų radikaliai prieš nusistačiusių grupių. Viena šalis, kuriai dirigavo Junktinė karalystė ir kita šalių grupė, kuriai atstovavo Slovakijos ministras, nes ten jų susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po bičiulių po sanglaudos bičiulių grupės posėdžio Bratislavoje. Na ir aišku, mes išsakėme tą poziciją, kuri artimesnė yra sanglaudos bičiulių grupės nuomoniai. Ir mes pasidžiaugiame, kad sprendimų, bendro sprendimo prieimimo procedūra yra, ja bandoma ją išsaugoti e, visose procedūros ir panašu, kad tą gerai suprato ir ministrai, ir e, kiti asmenys. Na ir dabar jau kelios savaitės, kai dėrybos vyksta per oficialų ar neoficialų trilogo, e, oficialius ar neoficialus trilogo posėdžius, dėl um, reglamento projekto, tai yra kitos daugiametės finansinės programos teisinės pagrindas ir šios dėrybos vyksta na, įvair, įvairiai, perdėm dažnai taryba bando patikslinti savo poziciją, nes dėja jie nėra susitarę tarpusavyje. Tačiau dėrybos vyksta, yra suvokiama, kad um, nebus įmanoma taip greitai susitarti ir dėl teisinio pagrindo, dėl visko išskyrus skaičius, tačiau visi supranta, kad jeigu lapkričio mėnesio vadovų taryboje bus susitarta dėl to teksto, kuris yra susijęs su tam tikrais teisiniais sprendimais, kurie prieštarauja Lisabono sutarčiai, tuomet parlamentas tam, sprend... tam tekstui negalės pritarti dėl to, kad ne... nebuvo priimtas teisinis sprendimas tokiu būdu, kaip yra numatyta Lisabono sutartyje. Taigi aš manau, kad tai yra tas klausimas, ta situacija, kai na, yra kaip yra ir mes turime išsireikalauti kuo galima daugiau garantijų. Dėl nuosavų išteklių. Iš to susitikimo man e, tikrai atsirado tokių optimistiškų nuomonių. Žanliuk sakė, kad jis nusiteikęs pesimistiškai. Na, Taip yra dėl to, kad aš įvertinau tai, kas jau buvo pasiekta, o Žanliukas įvertino tai, ką dar reiks pasiekti. Dėl to ir buvo nusteikęs pesimistiškai. Dabar jeigu kalbėtumėme apie tai, kas jau pasiekta, aišku, dar liko šeši mėnesiai toms diskusijoms, tai tai, ko pasiekėme, jau yra tikrai nemažai. Dar, aišku, liko. Ir Įplaukų, aišku, klausimas yra įtraukiamas į visus dėrybinės dėžutės tekstus. Kipras pirmininkaujantį valstybę praeitą savaitę paskelbs dokumentą, kur apibendrins nuosavų išteklių problematiką. Ir 28 bendrųjų reikalų tarybos posėdžio dalyviai irgi yra išsakę pozicijas, kurios ten atsispindės. Ir tik tai dvi šalys, dviejų šalių ministrai pareiškė, kad jie nenorės pasisakyti, tai yra švedai ir Niderlandai. Anglų ministras nekalbėjo, tačiau panašu, kad jisai pritarė bendrai nuomoniai. Dabar man atrodo, kad svarbu yra tai, kad tai reiškia, kad įrodymų našta yra pasikeitė Ir dabar kalbama ne vien tik tai apie nuosavų išteklių reformą, kalba neina apie tuos, kurie nori keisti nuo savo išteklių sistemą, o apie tuos, kurie nenori keisti nuo savo išteklių sistemos, bet jie jokių argumentų nepateikia. Tiesiog jie sako, mes taip norim ir viskas, mes nenorim keisti nuo savo išteklių sistemos ir jeigu jūs ją keisite, mes vetuosime. Na, aš nežinau, toks argumentas, kas žinai, ar yra labai svarus. šalia to dar yra ir mažiau pozityvių elementų, kai matome, kad na, norima kalbėtis, norima kažko pasiekti ir dauguma šalių delegacijų, svarbių ES įtakingų partnerių, Italija, tokių kaip Italija, Prancūzija, Lenkija, Belgija, kurios nurodė, kad joms galutinis kompromisas turi būti susijęs su įplaukų paketu, ką siūlė ir parlamentas. Tačiau reikia keisti, reikia kažkaip per metus pakeisti tą bendrą mąstyseną ir jeigu tą pavyks padaryti, tada galėsime kalbėti jau dėl konkrečių bazinių dalykų. Na ir dabar pripažįstama, kad vyksta sustiprintas bendradarbiavimas ir niekas neprieštarauja tam, kad tos valstybės, kurios nori užsim... vykdyti sustiprintą bendradarbiavimą, jos gali tą daryti. Ir per Ekofino posėdį bus oficialiai pradėta ta procedūra. Ir, kaip žinote, reikia minimum devinių valstybių bet jau 11 šalių yra pasirašiusios iniciatyvinį laišką, pagal kurį jos ketina vykdyti sustiprintą bendradarbiavimą. Tačiau, pirmiausia, ne visos valstybės susituria dėl to, kad tas mokestis, netgi jeigu jis bus įdėktas, iš jo bus galima e, surinkti ES biudžetą. Antras dalykas ne visos valstybės dalyvaus ir bus įsitraukusios, bet kuriuo atveju. Trečias dalykas - Europos komisijos kitas alternatyvus sprendimas dar nebuvo kol likščioliai gerai išanalizuotas. Tiesiog yra siūloma reformuoti PVM sistemą. Europos parlamentas turi savo poziciją, kuri išsakyta Žanliuko pranešime. Kobių komitete mes jau jį patvirtinome, kitą savaitę įtvirtinsime plenarnėme posėdėje, tačiau kol kas uh, nevyko taryboje nei, vienas, nei viena apvalaus stalo diskusija apie tai. Na ir remiantis tuo pirmininkančios valstybės dokumentu, kuris bus paskelbtas kitą savaitę, tuomet jau to dokumento pagrindu taryba pradės kalbėtis tarpusavyje ir lapkričio mėnesį vyks, dar spalio pabaigoje korepero posėdis įvyks, po to kas, kas savaitę faktiškai vyks koreperas, po to bendrų reikalų taryba lakryčio 9 dieną, po to tarybos, vadovų tarybos posėdis, taigi nėra aišku, kaip būtų galima užbaigti ir galiausiai patvirtinti tą politinį sprendimą e, dėl įplaukų iki lapkričio pabaigos na, iš tiesų tai neramina ir mane, ir Žanliuką. Tačiau bet kuriuo atveju prasidėjo tas procesas, galbūt nelabai sklandžiai, tačiau labai svarbu, kad jis baigtųsi iki lapkričio pabaigos. Dabar kalbant apie tą problemą ir tą klausimą, kuris buvo iškeltas dėl eurozonos centrinio biudžeto. Kobų komitete praeitą savaitę mes apie tai šiek tiek kalbėjomės ir kadangi ši tema yra įtraukta į Europos, šiandienos Europos vadovų tarybos e, posėdį, posėdžio e, darbo tvarkę ir prieš tai buvo šis klausimas įtrauktas į bendrų reikalų tarybos e, darbo tvarkę, bet į tą, tą posėdį mes nebuvom pakviesti. Ir turiu pasakyti, kad mes kalbam, turime kalbėti apie ES biudžeto vienybę ir Europos parlamentas e, surė komiteto parengto pranešimo pagrindu yra išsakę savo poziciją ir atitinkamų kitų pranešimų atveju yra išsakę savo poziciją ir panašu, kad frakcijos nori dar labiau sustiprinti tą perinamai, laikinai pranešimą, ten išsakomas idėjas, kur sakoma, kad norime išsaugoti ES biudžeto vienybę. Ir taip pat kalbama apie politinius įsipareigojimus, sol, ES valstybių narių solidarumą ir kitus dalykus. Ir tam reikalinga biudžeto vienybė. Tam reikalingas vieningas biudžetas ir tas principas yra, pagrindinis demokratinis principas taikomas kiekvienoje valstybėje. Tokiu būdu galima įvertinti visus finansinius, visas finansinės priemonės ir užtikrinti parlamentinę demokratinę kontrolę, biudžeto kontrolę. Taip pat aš e, nurodžiau, kad Europos parlamentas norėtų, kad Europos vystomojo bendradarbiavimo fondas būtų reintegruojamas į biudžetą. Ir tos programos, kurias Europos komisija siūlė irgi būtų reintegruojamos į biudžetą, numatant atitinkam, atitinkamus kreditus ir kad bendrai visi tie įsipareigojimai, kurie buvo prisimti dėl bankų sąjungos, pinigų sąjungos ir panašiai, kad jie būtų irgi integruojami į Europos biudžetą pagal bendrijos sutartį, arba jie galėtų būti publikuojami biudžeto priede, kaip, na, pateikiama informacija, jeigu tokiu atveju yra pritaikoma tarp vyriau... taikomas tarp vyriausybinis metodas, o ne bendrijos metodas. Taigi šiuo atveju ir tokiu atveju kiltų problemų, jeigu būtų numatytas eurozonos biudžetas. Na ir šiuo atveju vienintelis ministras iš 28, įskaitant ir kruatus, kurie jau dalyvauja diskusijose, kalbėjo labai aiškiai ir kalbėjo apie eurozonos e, biudžeto idėją ir tai buvo Vokietijos ministras. Ir jis teigia, kad ši idėja iš principo ir kilo iš Berlyno, tačiau žodis biudžetas čia nėra tinkamas. Čia politinė politinė, politinis siekis yra sustiprinti solidarumą ypatingai eurozonos, tarp eurozonos šalių ir tam reikalingas tas, na, eurozonos biudžetas. Jūs matėte, kad Europos vadovų tarybos išvados, išvadų projekte Van Rompojus skiria tam vieną punktą ir kalbama ne apie centrinį eurozonos biudžetą, bet apie biudžeto pajėgumus, fiscal capacities. Na ir šį vakar arba rytoj, priklausomai, kada bus patvirtintos išvados. Na, atsiras tokių skirtingų formuluočių. Šalia biudžeto atsiras matyt biudžetiniai pajėgumai. Na, mes, bet mes savo ruoštų turime aiškiai pasakyti, kad parlamentas negali pritarti, negalės pritarti daugiametiai finansiniai programai, jeigu nebus patikslinta ne, nebus patiksintas tas projektas, tas tarybos projektas dėl papildomo fondo, papildomų finansinių pajėgumų, fin, pa, pa, papildomų finansinių priemonių ir panašiai. Mūsų pranešėjas e, ketina pasiūlyti sustiprinti atitinkamą perinamojo laikotarpio pranešimo paragrafą, kur aiškiai taip ir bus įvardinta kontaktinė grupė vakar posėdžiavo ir joje pirmininkas Šulcas nurodė, kad jam reikia tam tikrų įsipareigojimų iš vadovų tarybos, kuri vyksta šiuo metu. Ir Europos vadovų tarybos tarybai jau bus pateikti tam, tik, tam tikri parlamento orientyrai. Taigi tas kontaktinės grupės posėdis baigėsi, jo pabaigoje faktiškai pranešėjai buvo pasiūlyta parengti pakeitimus tam laikinajam pranešimui, pakeitimus, kurie galėtų būti pristatomi ne biudžeto komiteto vardu, bet dėl politinių priežasčių frakcijos vardu, frakcijų vardu. Tos fra frakcijos vardu, kuri mano, kad yra daugiametės finansinės programos bičiulių grupės narė. Tokiu tos vat frakcijos vardu pakeitimai ir būtų pristatomi plenariniam posėdžiui kitą savaitę. Taigi tiek aš norėjau papasakoti, galbūt Ivalo galėtų mums e, papasakoti, kaip jis ketina pasiūlyti ir parengti tuos pakeitimus, pristatyti juos ir po to Žanliukas, Juta, aišku, visi kiti irgi dar pasakys. Ivalio pirmasis. Uh, uh, uh, are... Ačiū, mes dar dirbame ties pakeitimais, nes Raimeris dar netėjo ir turime užbaigti renkti tekstą, tačiau maž, daugiau mažiau bus taip. Pirmiausia, norime įtraukti naują konstatuojamąją dalį, kalbančią apie 310 sutarties straipsnį, kur būtų sakoma, kur, kad visi sąjungos pajamų ir išlaidų straipsniai būtų uh, atspindimi biudžete. po to reikia kitos konstatuojamosios dalies, kur sakytume, kad kadangi biudžetas numato paramą ne eurozonos šalims paramą mokėjimų balansos rytyje ir Europos stabilumo mechanizmas taip pat tam naudojamas. Taigi, primenant, kad biudžetas jau buvo naudojamas teikti garantijas šiuose dviejose srityse ir E, taip pat įtraukti pastraupą, įskaitant pono Van Rompojaus e, formuluotę, kad bet kokie nauji eurozono šalių fiskaliniai pajėgumai, siekiant pakoreguoti e, šalių konkrečius asmetrinius šokus, papildoma struktūrinė reforma turi būti sukurta sąjungos ribose Mes primename, kad sutartis sako, kad bet kokie nauji biudžeto pajėgumai turi būti ES biudžeto dalis ir e, atspindėti jo vieningumą. Ir sakome, kad e, toks biudžeto pajėgumas galėtų būti įtrauktas į naują antraštinę dalį pagal daugiametę finansinę programą, kad būtų sustiprintas tos biudžeto dalies skaidrumas ir matomumas. Taigi mes esame pasirengę įtraukti tokią antraštinę dalį į biudžetą. Iš esmės, būtent taip mes siūlome padaryti. Dar yra smulkių pakeitimų dėl nuosavų išteklių, kur mes raginame valstybės šalės pasiūlyti sustiprintą bendradavimą, kuris jau prasidėjo, taigi dabar mes norime, kad komisija sureaguotų į valstybių narių pasiūlymą. E, e, Ačiū Ivalo, Žanai Lukai. Daug ko čia ne, neturiu ką pridurti, šalia to, kas buvo pasakyta. Na, mums reiktų imtis veiksmų ir pasirūpinti, kad nuosavi ištekliai visuomet būtų įtraukiami į dėrybinę dėžutę dėl daugiametės finansinės programos. Ir kaip jau jūs minėjote, taryba, kalbant apie nuosavų išteklių turinį, nebuvo aptartas PVM aspektas, remiantis tuo pranešimu, kurį mes patvirtinome. O kalbant apie finansinių sandorių mokestį, Čia bus pritaikomas sustiprintas bendradarbiavimas. Na ir kalbama apie tai, kad nuosavi ištekliai, kalbam apie nuosavus išteklius ir tą eurozonos biudžetą. Lapkričio mėnesio vadovų taryboje jau bus galiausiai galbūt pasisakyta konkrečiai apie daugiametę finansinę programą, o dėl nuosavų išteklių kol kas nieko konkretaus nėra, nepaisant to, kad buvo parengta atitinkama dosie, na ir Europos komisija irgi nėra pasirengusi teikti alternatyvių pasiūlymų kurių prireiks, jeigu nebus, nepavyks susitarti dėl finansinių sandorių apmokestinimo ar dėl tam tikros PVM reformos. Taigi, Dėl tos priežasties manau, kad gali kilti gan sudėtinga situacija lapkričio mėnesį, nors, kaip jūs visiškai teisingai e, pasakėte, tie klausimai matyti dar nebus išspręsti. Kągi. Na, gynekologiškai vertinant, tikimės, kad kūdikis gims, bet neaišku, kaip ten vyks su gimdymu. Ir tikiuosi, na, matyt, lapkritį dar visi darbai bus įkarštie. Kągi, tokia yra situacija. Ir dabar rengiami yra pranešimai. Na, o čia idėja yra bendrai pasirašyti frakcijoms po tais pakeitimais ir plename posėdėje pristatyti frakcijų vardu. Ar būtų dar klausimų susijusių su šiuo darbo tvarkės punktu? Panašu, kad ne. Dėkoju. Kągi dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Mes grįžtame prie penktojo darbo tvarkės punkto. Fernandes yra Ne, mes jau čia kalbėjome dėl penktojo, dabar kitas. Juta Haug. Reglamento pakeitimas. Septintas darbo tvarkės punktas dėl Europos bankų valdymo institucijos. Aufsichtsbehörde heißt Behörde ist aber äh, eine Agentur. Ačiū dėl agentūros. Ir jos dabartinės struktūros. Mes e, taip susitarėme praėjusiais metais, buvo primtas teisės aktas, nuo dabar, kadangi valstybių ir vyriausybių ato, vadovai birželio mėnesį pasakė, kad jie nori stipresnės bankų priežiūros ir ESM reikia rekapitalizuoti bankus. Komisija pateikė pasiūlymą, kad iš esmės Europos e, centrinis bankas prižiūrėtų, prisimtų priežiūros funkcijas ir dėl to reiškia, kad reikia keisti EBA kompetencijas. Dabar tai yra parašyta teisės akte. Mes e, neturime e, diskutuoti, ar komisija pasielgia teisingai, ar vis dėlto reikia kažką keisti tai daro atitinkamas komitetas, tai yra ekonomikos komitetas. Ten vyksta diskusijos ir darybos, na ir kokie bus diskusijų rezultatai, kol kas mes dar nežinome. Tačiau vienas dalykas yra visiškai aiškus. Tai, ką mes savo nuomonėje su keturiais pakeitimais e, sakome, apie tą teisės akto pagrindą, kad mes žinome, kad nenorėtumėm, jog EBA būtų finansuojama taip, kaip praeitie. Mes nenorime tokių pakeitimų kaip praeitie, mes nenorime dėl to nuolat dėrėtis įprasnė biudžeto procedūroje. Mes norėtumėm, kad iš karto pasibaigus teisėkuros procesui komisija iš karto mums pateiktų pakoreguotą finansinę lentelę ir tuomet mes e, turėsime daugiau aiškumo ir atsižvelgdami į naują finansinę perspektyvą mes matysime, ar tai, ką siūlo komisija savo projekte, biudžeto projekte, ar to pakanka ar ne. Be abejo, mes vėl turėsime dėrėti su taryba pagal 47 straipsnį ir sustarti dėl finansavimo, tai visiškai aišku. Yra ir trečias pakeitimas. Na ir ten kalbama apie štai ką. Mes dėrėjome su taryba ir su komisija daugiau kaip trejus metus ir norėtumėm, kad tų diskusijų dėrybų rezultatai būtų įgyvendinti ir kad būtų aišku, kokiu pagrindu e, turėtų dirbti primančioji šalis, kurioje yra agentūra, kaip ta primančioji šalis turi, dirbti, turi rūpintis agentūra. Apie tai kalbama trečiajame pakeitime. Na, o ketvirtas pakeitimas yra visiškai aiškus. Mes tikrai nenorėtumėm, kad komisija tarsi apsimestų, kad visos kad jų turi prisimti visas EBA personalo išlaidas. Mes čia norėtumėm, kad komisija tiesiog pasirūpintų, jog būtų pakankamai personalo tam, kad agentūra galėtų vykdyti savo užduotis. Tai yra tik tais biudžetinio pobūdžio pakeitimai, kuriuos mes siūlome savo nuomonėje. Na, tiesą sakant, viskas turėtų būti kaip ir savaime suprantami dalykai. Tas, tačiau iš praeities pasimokėme, kad mes kaip biudžeto komitetas turime tuos dalykus atkreipti dėmesį ir būtent tą mes ir darome savo nuomonėje. Ačiū. Tai Jūta, Ačiū, Jūta, viskas aišku. Ar būtų klausimų Jūtai, pastabų, komentarų, siūlymų? Panašu, kad ne. Dėkoju pranešėjai. Dabar galime pereiti prie devintojo darbo tvarkės punkto. Ponas Tavrakakis yra pranešėjas dėl Europos civilinės saugos mechanizmo. Prašau. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už teiktą žodį. Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo ES civilinės saugos mechanizmo. Na ir Siekiama, kad sus, būtų sustiprintos valstybių narių pastangos ir veiksmai šioje srityje. Mes turėtumėm nepamiršti, kad iš tikrųjų kova su katastrofomis yra svarbus dalykas, tai yra ES solidarumo ženklas savo piliečiams, o taip pat ir kitų šalių piliečiams. Reikėtų sukurti veiksmingą sistemą skirtą e, gamtinių ir žmogaus sukeltų katastrofų prevencijai ir kovai su jų padariniais ES ir už jos ribų. Man atrodo, kad prevencija yra labai svarbus dalykas ir čia pasakysiu, kad tikrai džiaugiuosi, kad komisija patikė tokį pasiūlymą. Ir taip pat džiugiuosi, kad pasiūlyme yra kalbama ir katastrofos padarinių valdym, apie katastrofos padarinių valdymą. Norėčiau dabar sutelkti dėmesį ties dviem svarbiausiais aspektais šioje nuomonė. Visų pirma, tai yra prevencija ir sinergija su kitais ES mechanizmais. Prevencija yra labai svarbus dalykas, nes katastrofų arba nelaimių prevencija yra to, nemažiau svarbi negu kad kova su padariniais. Taigi reikia atitinkamų lėšų tam, kad būtų galima išvengti katastrofų. Žinant, koks kyla pavojus, galima e, geriau pasiruošti ir kovai su tokiamis katastrofomis. Valstybės narės irgi sudaro e, katastrofų valdymo planus, apie tai informuoja komisija. Man atrodo, kad tai yra tikrai sveikintinas dalykas. Toliau dėl, tų, dėl to, kokios išlaidos yra patiriamos. metais buvo padaryta be galo daug žalos ir žemės ūkiui, ir pastatams, ir buvo ir buvo įvertinta, kad iš viso žala sudaro apie 700 milijonų eurų. Yra ir dar vienas pavyzdys, kuomet buvo panaudoto solidarumo fondo lėšos. Tai yra žemės drebėjimas Emilijos Emilijos Romanijos regione. Apie tai pirmininkė jau buvo kalbėta. Taigi, iš tikrųjų, tokiais atvejais lėšų reikia žymiai daugiau negu tai, ką siūlo komisija, teikdama septyniarių metų planą. Mes žinome, kad valstybės narės irgi darė labai daug pastangų. Tačiau reikia užtikrinti ir sinergijos efektą su kitomis finansinėmis priemonėmis. Mums iš tikrųjų atrodo tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, reikėtų pasinaudoti ir struktūriniais fondais. Taip pat reikėtų skatinti ir investicijas į katastrofų prevenciją. Kaip jau sakiau, e, reikėtų pasinaudoti ir sinergijos efektais. Taip pat e, reikėtų užtikrinti ryšius, reikėtų užtikrinti, kad kai įvyksta nelaimė kažkur tai užsienyje, būtų papildomas tas finansavimas, e, kuris yra įvardymas kaip humanitarinė pagalba. Aš manau, kad labai svarbu peržiūrėti tas teisės akto nuostatas, kur kalbama apie finansavimą, jos turėtų būti supaprastinimos tam, kad lėšos iš fondo būtų panaudojamos lankščiau. Taigi tiek pirmininkė, labai ačiū. Merci, Dėkuoju pranešėjui. ar dėl to naujojo civilinės saugos mechanizmo sukūrimo, kaip buvo paaiškinta, tai yra solidarumo fondo papildymas, ar dėl to būtų pastabų ar siūlymų. Atsiprašau, taip. Alda. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu gostava de. Ačiū, pirmininkė. Eh, que foram feitos pelo colega. Eh, Labai ačiū už visus patiktus komentarus. Aš e, norėčiau pasakyti, kad e, civilinė sauga Europos Sąjungoje tikrai nusipelno daug dėmesio. Kaip e, Envi, aš esu Envi komiteto narė, dėl to pateikiau keletą pakeitimų tame Envi komitete. Ir man atrodo, kad žiūrint, vertinant viską iš biudžeto komiteto perspektyvos, Taip pat reikėtų pateikti keletą bent jau nedidukų pakeitimų. Manau, kad iš esmės galėčiau pritarti, ką tik kalbėjusim kolegom. Iš tikrųjų, lėšos yra mažesnės negu tos, kurio, kurių reikėtų įvykus kažkokiai gamtiniai nelaimiai arba žmogaus sukeltoms katastrofams mums tiesiog, mes tiesiog neturėsime pakankamai pinigų. Norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė komisijos pasiūlymas numato tik 53 procentus e, civiliniai saugai, na, o 47 procentai, jeigu teisingai suskaičiavau, būtų skiriama katastrofoms už ES ribų. Man atrodo, kad e, iš tikrųjų reikėtų daugiau skirti lėšų civiliniai saugą ES viduje ir sumažinti finansavimą už ES ribų, nes ta suma, kuri yra numatyta, yra iš tikrųjų labai nedidelė, nuo pat pradžių yra nedidelė. Man atrodo, kad reikėtų numatyti tinkamą finansavimą tam, kad instrumentų būtų galima naudotis praktikoje. Ačiū. Daugiau norinčių pasakyti nėra. Puiku, dėkoju pranešėjui. Norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas rytoj baigėsi 10 ryto esame numatę balsavimus lapkričio 15 dieną mūsų komitete, o po to aplinkosaugos komitete balsuos, bus balsuoma 28 lapkričio dėl šio teksto. Ir po to tas tekstas e, jau sausio mėnesį pateks į plenarinį posėdį. Dėkoju. Taigi šiek tiek e, sku... pasistumėjome į priekį ir e, sutaupėme laiko balsuosime dabar. Gal, nežinau, dviejų, trijų minučių pertrauką padaryčiau, tam, kad tie nariai, kurie yra pastate, bet nesalėje, galėtų atvykti ir prisijungti prie mūsų balsavimams. Džiaugiuosi, kad politinė pusiausvėra, kurios pradžioje trūko, jau šiek tiek yra atkurta, atstatyta dėl ypatingai kokybiškai išskirtinio dalyvavimo tam tikrų asmenų. Uh, Ir taip pat norėčiau iškart paskelbti, kad matyt balsavimai neužtruks dvi valandas, tai siūlyčiau koordinatoriams iš karto po balsavimų pasilikti, tam, kad mes galėtumėme surenkti posėdį, koordinatorių posėdį ir sėkmingai baigti darbą iki pietų ir sugrįžti į savo rinkiminės apygardas dar šiandieną. Puiku. Taigi dviejų minučių pertrauka kad visi galėtų ateiti į salę. Chers collègues, nous reprenons. Mėly kolegos, tęsime darbą. Aš padariau klaidą padarydamas pertrauką, nes tie, kurie čia buvo, išėjo vietoj to, kad susirinktų daugiau. Prancūziškai sakoma, kelias į pragarą grįstas gražiais ketinimais. Ar galima manyti, kad visi jau susirinko? Nematau socialistų koordinatoriaus. Sako, kad jis ateis. Kaip ten bebūtų, manau, kad visi gali balsuoti. Nėra per daug dalyvių, atrodo, iš jokios frakcijos žalieji neturi, aiškiai, per daug narių salėje. Tokiu atveju balsuosime pagal numatytą tvarką. Taigi ketvirtasis teisomasis biudžetas, apie ką kalbėjo Frančeska anksčiau, atsiprašau, penktasis teisomasis biudžetas. apie kurį ką tik kalbėjo Frančeska, yra žodinis pakeitimas, kuris jums yra pateiktas. Balsuojame bloku su svarbių patikslinimu. Čia yra politinis balsavimas, ne, indikatyvinis. Tai nėra teisinis balsavimas. Marta, palaukime ponios Andresen. Marta, prašom bandau užimti kol kas e, posėdžio dalyvius, kol jūs atvyksite į balsuoti. Taigi, tai yra indikatyvinis balsavimas dėl penktojo biudžeto, nėra juridinio balsavimo, nes taryba dar nebalsavo. E, kaip jau aiškinau, mes norime, kad taryba interpretuotų pirmąjį protokolą su galimybę imtis e, pagreitintos procedūros. Taigi mes galime balsuoti bloku dėl penktojo biudžeto. Kas už? Prieš. Vienas susilaiko patvirtinta su šio žodiniu pakeitimu. Dėkoju Frančeskai. Dėl Europos solidarumo formo panaudojimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. Dvyliktasis punktas. Pranešėjas yra Laslas Surjanas. Ar yra pakeitimų? Yra pakeitimų. Pranešėjo nėra. Tačiau Mes galime pareikšti, pasakyti, kokia jo nuomonė dėl kiekvieno pakeitimo. Taigi čia, čia yra Europos globalizacijos fondo panaudojimas. Deka vestas įmonėje Danijoje. Antrasis e, pakeitimas atsimtas. Trečiasis Elga Triupel. Pranšėjas prieš. Kas už? Kas prieš? patikrinsime elektroniniu būdu. Ar turite korteles? Taigi, kokios yra frakcijos instrukcijos šio balsavimo atžvilgiu. Taigi bals, visi balsavote, balsavimas baigiamas. 12 už, 11 prieš. Jūs buvote už. Jūs prieš? Taigi 13 prieš, 12 už. Reikia gal iš naujo pabandyti. Kviečiu dar kartą. Balsuojame iš naujo dėl šio trečiojo pakeitimo. Pranešėjas nepritarė. Balsuojame, balsuojame, balsuojame. Visos kortelės veikia. Atrodo, balsuojančių yra 25. Balsavimas baigtas. 12 už, 13 prieš. Ir visi balsavo kortelėmis, taip? Taigi atmestas. Ketvirtasis pirmanas perės pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. 2, 3. Susilaiko. Pritarta. Penktasis Taip patys autoriai pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš? Manau, kad pati dauguma, tačiau reikia patikrinti. Penktasis pakeitimas pranešėjas nepritarė. Iš viso yra 25 balsai. Baigiame balsuoti. 11 už, 14 prieš. Niekas nesilaikė, atmesta. Šeštasis Aleksandras Alvaro. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Vienas susilaiko. Pritarta. Toliau. Pirmanš perės serija pakeitimų iki puslapio paėgos. Ar galima balsuoti bloku? Ne. Taigi septintasis. Kas už? Prieš prieš 1, 2, 3. Susilaiko. Pritarta. Aštuntasis. Kas už? Prieš 3. Susilaiko. Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Prieš 4, 5. Susilaiko. Pritarta. Dešimtasis. Kas už? Prieš 3 vienas, kas susilaiko, pritarta, visus patvirtiname su skirtinga dauguma. Dvyliktasis Aleksandrė Alvaro. Pranešėjas nepritarė. Kas už? 3, 6, 7. Kas prieš? Visi kiti susilaiko atmestas. Vienuoliktasis Richardo Ašvarto pakeitimas. Pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš susilaiko atmestas, ta pačia dauguma. 13. Pervanš Perės, pranešėjas pritarė, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 14. Richardo, kas pranešėjas nepritarė, kas už, 4. Kas prieš, dauguma, susilaiko atmestas. 15. Pervanš Perės, pranešėjas pritarė, kas už, 4 prieš, vienas susilaiko, pritarta. Šešioliktasis liberalų pranešėjas prieš, kas už, septyni, aštuoni, kas prieš, daugiau, atmesta. Septynioliktas pirmanš perės pranešėjas pritarė, kas už, prieš, susilaiko, prieš patvirtintas. 18 pervanš, pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Konstatuojamosios dalis liberalų pakeitimas pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu kadangi visi turime korteles, balsuojame. Dar trūksta vieno balso. Viskas, balsavimas baigtas, visi balsavo. 18 už, 4 prieš, 3 susilaikė, sveikiname pranešėją jam nesant. Bon, alors, euh, on, on vote en même Toliau balsuojame dėl atitinkamo pervedimo. Balsuojame 18 nu, balsavo už tai. Ta pati dauguma turbūt turėtų būti kas už, prieš. 3, 4 susilaiko. Taigi, pervedimas patvirtintas taip pat. Toliau to paties fondo panaudojimas, bet dabar jau Manroland įmoniai Vokietijoje. Pakeitimų nėra? Aš atrodo šiek tiek neguistas šį rytą. Keturi per vanš pakeitimai, ar galima blokų balsuoti? Puiku. Ku. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. 3. Susilaiko. Visi patvirtinti. Šeštasis pakeitimas liberalų pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. 4. Susilaiko. Pritarta. Septintas ir aštuntasis pervanš. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. 4 susilaikė patvirtinta, 9 liberalų. Pranešėjas nepritarė, kas už? 6. Kas prieš? Atmesta. Dešimtasis pirmanš pakeitimas, pranešėjas nepritarė, kas už? Prieš? Visi kiti susilaiko atmesta. Vienuoliktasis liberalų 11 ir 12 kartu. Pranešėjas nepritarė. Kas už? 6. Kas prieš? Dauguma susilaiko. Atmestas. Pirmasis liberalų pakeitimas. Pranešėjas nepritarė. Kas už? 7. Kas prieš? Visi kiti. Susilaiko. Atmestas. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Jūsų koordinatorius rodo jums, kaip balsuoti. Ne? Balsavimas baigtas. 18 už, 14, 4 prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta, sveikiname pranešėją. Toliau balsuojame dėl 27 pervedimo, kas už, kas prieš. Jūta ir Marta. Kas susilaiko? Patvirtinta. Šiek tiek kitokia dauguma. Toliau Aldos pranešimas dėl, dėl pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo. Čia yra ilgesnis balsavimas. Voilà. Alors là. Euh, Kągi, čia yra balsavimų sąrašas, kuris yra ilgesnis. Alda gal paaiškins savo siūlymą. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu queria só dizer umas breves palavras antes da votação. Ačiū pirmininkė. Keletas įžanginių žodžių prieš balsavimą. Noriu padėkoti visoms politinėms frakcijoms už bendradarbiavimą, kurį jos pademonstravo mūsų posėdžiuose, posėdžiuose siekiant parengti kuo geresnį tekstą šiuo konkrečiu klausimu. Man atrodo, kad reikia išlaikyti šį fondą ir tai yra pripažįsta, pripažįstama. Tuo pat metu reikia supaprastinti procesus, nes jie e, yra per daug sudėtingi. E, taigi reikia viskas paprastinti, kad žmonės galėtų pasinaudoti tuo fondu per protingą laiką. Be to reikia aiškiai apibriežti, kas galėtų gauti fondo paramą. Ne visiškai buvo sutarta, tačiau e, buvo iš esmės pritarta, kad šį fondą reikėtų išlaikyti daugiametėje finansinėje programoje. Kitaip jis būtų tiesiog akademinio pobūdžio toks platoniškas fondas. tai turi būti realus dalykas, o ne teorinis, kad kilus būtinybei būtų galima jo pasinaudoti. Administruojant e, šį fondą e, dalyvauja daug žmonių, vyriausybių atstovai ir taip toliau. Gal reikia supaprastinti jo valdymą ir reikia panaudoti fondo pinigus, kad būtų galima tenkinti realius poreikius valstybės narėse. Tai jau buvo sakyta valdyboje, tačiau dėl 53 pakeitimo, tai aš esu už jį. Noriu paminėti dar keletą pakeitimų. Kalbant apie pradinę nuomonę, nuomonės pradinį variantą, Viena pastaba susijusi su 11 pakeitimu dėl linijinio mažinimo 500 darbuotojų ir 18 10 procentų padidinimas šalims, kurios sudarė su realiais sunkumais. gali pasirodyti, kad e, čia kalbama apie menkus dydžius, tačiau turime galvoti apie ateitį ir užtikrinti, kad šalės iš tikrųjų galėtų pasinaudoti tuo 10 procentų padidinimu. Puiku, dėkoju poniai pranešėjai. Visi pasiruošę balsuot. Galime perėti prie balsavimų tuomet. 23 pakeitimas siūlo pran liberalai pranešėja prieš kas už. 8 kas prieš. Dauguma susilaikė atmesta. Balsuosime dėl kelių pakeitimų, dėl ūkininkų. Jeigu balsuosite už, reiškia, ūkininkus išbrauksime kas kart, kai jie pasirodys, čia baisu, koks siūlymas, jeigu balsuosite prieš, tuomet e, žemdirbiai bus išsaugomi visur. Taigi dėl to balsuojame dėl tų ūkininkų vienu balsavimu. Kas už? Kas už šį, šį pakeitimą? Kas prieš? du yra prieš, kas susilaiko. Taigi išimamas žodis ūkininkai iš viso teksto. Dabar 68 pakeitimas siūlo liberalai pranešėję prieš kas už. Šeši kas prieš. Dauguma susilaikė atmesta. Didžioji A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Aštuoni. Susilaikę? Priimta. Dabar iškart periname 70, prie 73 pakeitimo. Angelika Bertin pranešė prieš kas už. Kas prieš? Tikrinsime. C'est amusant. Visai linksma. Kągi, viena kortelė yra per daug. Dabar viskas tvarkoj, baigiame balsuoti, visi labai greitai prabalsavo, šaunuoliai, 15 už, 11 prieš priimta. 74 pakeitimas siūlo liberalai pranešėję prieš kas už. Liberalai konservatoriai, ponia Andrėsė ir ponas už jos, kas už, e, atsiprašau, kas prieš, susilaikė atmesta. Didžiosios B kompromisas, kas už Kas prieš? Aštuoni. Susilaikę. Dėkoju. Primta. Vienuoliktas pranešėjos pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Dauguma prieš. Balsavo. C kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 84 irgi atkrenta automatiškai. Jis atkrenta. Dabar didžiosios D kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 88 irgi atkrenta automatiškai. Dabar E kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 99 Vertman pranešėja už, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šimtasis Angelikos Vertman pranešėja dabar prieš, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 101. Alvaro. Pranešėja yra prieš kas už. Autoriai ir demokratai. Kas? Šeši. Yra už. Kas prieš? Susilaikė. Puiku. Nedaug kas balsuoja, bet dauguma yra prieš. Atmesta. Norite patikrinti? Aleksandrai, padarysime, kaip prašai. Ar čia APP e frakcija prašo? Puiku. Viskas da, pasidarė labai subtilu. Aleksandras čia labai geras dėrybas surengė. 21 balsuoja. Balsuokite, balsuokite trūksta kortelių. Galime, aišku, susilaikyti, bet, na, vis tiek balsuokite. Balsavimas baigtas, visi jau balsavo, 12 už, 14 prieš. Atmesta. 102. Džordžo Lajano. Pranešė yra už, kas už. Kas prieš? Niekas nebalsavo prieš, susilaikė, priimta. 103 Barbaros, kad jos nėra. Pranešėjai yra už, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 104 Angelikos pranešėjai yra prieš, kas už, kas prieš. Susilaikę, aiškiai atmesta. 105 Salvador Zedo į Alebart čia kataloniečių pakeitimas faktiškai labai įdomu, etnologinė prasme. Ir staiga pranešėja yra už, taigi kas už, kas prieš, dėkoju susilaikę, pritarėme kataloniečių pakeitimui. Separatistams nepritarėte? Čia vidinė problema, sako pirmininkas. Ispanijos karalystės vidinė problema, mes nesikišime. 106 Angelikos pranešėja yra prieš, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. F kompromisas, kas už, ne visi balsuoja, kas prieš, susilaikę, dauguma yra už. 109 Barbaros, kuris suderinamas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ar galime dėl trijų tų pakeitimų Alvaro balsuoti kartu, ne? Kągi, 114 pranešėja yra prieš, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 115 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 119, dėl jo reikia irgi balsuoti, pranešė yra prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118, Barbara yra prieš, pranešė, atsiprašau, Barbaros pranešė prieš, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 117. Izabelės Duran pranešė yra už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 120. Jean-Louis Cotigny pranešėjo už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar galime balsuoti dėl 121 ir 122 kartų, ne? Kągi, 121 Alvaro, kas pranešėjo už, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 122. Ta, tas pats autoris pranešėjo už, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 123, 124 pranešėja neturi nuomonės. Kas už? 100. Jie identiški. 123 ir 124 jie yra identiški. Pranešėja nuomonės neturi kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesti šie pakeitimai. 125 Barbaros. Pranešėjais nepatinka kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 18 pranešėjos Jis suderinamas. Panašu, kad taip. Su 125 suderinamas. Pranešėja už, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 130 Alvaro pranešėjo už, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 131. Žano Liui Kotinijai Jis suderinamas su F kompromisu, pranešėja už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 122. Aleksandro Alvaro pranešėja už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19. Pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 123. Barbaros pranešėja pranešėja už, kas už, kas prieš. Susilaikę, dauguma yra už priimta. 124. Aleksandro Alvaro pranešėja už, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. Dabar perėsime prie G kompromiso. Ne vėliau nei 12 mėnesių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 139 Barbaros. Pranešė yra už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 138. 140. Galime gal dėl jo kartu balsuoti, pranešėjai yra prieš šios pakeitimus. Ne, negalime. Dirbate gerai, labai tiksliai. 138 pranešėjai yra prieš, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 140 Aida kažką nori pasakyti. Man atrodo, kad mes pamiršome balsuoti dėl 20 pakeitimo. Jis buvo atsimtas. Mano balsavimo sąraše 20 pakeitimo net nėra, dėl to mes ir nebalsavome. Atsimtas jis yra. Taip atsimtas. Taip, tą patvirtino ir pranešėjai. Net dabar jau net nežinau, kur esu, sako pirmininkas. 140. 140 pranešėja prieš, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 141 pranešėja už, kas už, kas prieš. Čia, man atrodo, reiks tikrinti. Kągi, 141. Balsuojame. Dviem yra per daug balsuojančiųjų. Baigime balsuoti. 15 už, 11 prieš, niekas nesusilaikė, primta. 142. Pranešėja už, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Atvirkštinė balsų dauguma. 143. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis iki gruodžio 31 dienos pranešėja už kas už, kas prieš. Man atrodo, reiks patikrinti. Tikriname pirmąją 143 pakeitimo dalį. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 27 visi balsavo, 14 už, 13 prieš. Pirmoji dalis patvirtinama, antroji dalis išbrauksti tekstą, padedant išorės ekspertams, pranešėjai prieš, kas už. Kas prieš? Ačiū, susilaikė. Antroji dalis yra atmetama. Dabar konstatuojamosios dalys. 24 pakeitimas. David Kaza. Pranešėja prieš kas už. Žanas Liukas tik tai už. Ir apie pie. Tai reiškia ir aš. Kas prieš? Visi kiti. Susilaikė. Atmesta. Yra trys Izabel Duran pakeitimai. Ar galime dėl visų trijų balsuoti kartu? Ne. Žaranliukas nesutinka. Kągi, 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Taip, 27 atmetamas, 28 kazos pranešėjo prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, dauguma yra prieš. Atmestas. 29 kotinį pakeitimas Pranešė yra prieš, kas už. Žali kotiniai frakcija, kas prieš. Susilaikę. EPP yra už. Net nemačiau EPP balsuojančių. Taigi šis pakeitimas yra išsaugomas. 30. To paties autoriaus pranešėjo už, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 31 kazos. Pranešė yra prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 35 liberalų pranešėja prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 39 barbaros pranešėja už. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Dabar perneme prie H kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 47-asis Davido Kazos pranešėjo už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 48-asis liberalų frakcijos pakeitimas. Ir 49-asis Džordžio Lajono, jie yra suderinami, pranešėjo prieš, kas už, prieš Kas prieš? Didžiosios frakcijos susilaikę atmesta. Dabar balsuojame dėl 50-ojo Angelikos pranešėja prieš. Kas už? Atsiprašau, 50-asis atkrenta automatiškai, nes 47-asis buvo patvirtintas. Dabar yra žodinis pranešėjos pakeitimas, jis tai jau netkrenta automatiškai, dėl tam tikros teksto dalies išbraukimo, dėl išmokų įtraukimo į koordinuotą personalizuotą paslaugų paketą turėtų būti apribojamas. Būtent išbraukti šį sakinį, kas už. 3, 4, 5. Kas prieš? Dauguma susilaikę. Šis pakeitimas yra atmetamas. Dabar I kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar pername prie 53, pranešėja yra už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 54 atkrenta, 55 pranešėja yra prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 56. Angelikos pranešėja prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 57. Liberalų pranešėja yra už, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pranešėjos identiškas 58, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis pranešėjas, kas už, kas prieš. Tikrinsime. Matau, kad dauguma yra prieš, bet norėčiau patikrinti. Balsuojam visi. Tie, kurie neužsėmė telefoniais pokalbiais, balsuokite. Balsavimas baigiamas. 12 už, 13 prieš. Kągi, atmetama šis pakeitimas. 64 Barbaros. Pranešėjai yra prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 65 Deivido Kazos pranešėjai yra už. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Dabar gal galime dėl 66-67 kartų balsuoti, ne? Kągi, 66 pranešė yra už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta vienbalsiai. 67 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Galutinis balsavimas elektroninis. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. 17 už, 4 prieš, 5 susilaikė, sveikiname pranešėją. Tai yra pranešimas tikrai labai svarbia ir sudėtinga tema. Dabar galime pereiti prie pervedimo pinigų ar dar liko jų. Taip, tai tada 15 punktas, žodis Franceskai. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, turime gana didelį paketą. Dėl kelių pakeitimų jau balsavome. Uh, Tai buvo 27-28 pakeitimai dėl solidarumo fondų, dėl jų buvo balsuota, kai buvo balsuojama dėl atitinkamų um, ataskaitų. Na, o dabar na, norėčiau paminėti keletą uh, pasiūlymų dėl perkelimų. Uh, komisija yra pateikusi savo pasiūlymą ir uh, E, tie pasiūlymai pasirodė anksčiau negu kad projektas dėl šešto pataisyto e, biudžeto šiais metais e, yra pasiūlyta suma apie 400 milijonų, prieš metus buvo 700 milijonų, dar prieš kelis metus milijardas. Na ir tai reiškia, kad dabar uh, gerėja biudžeto įgyvendinimas, mes artėme prie finansinio laikotarpio pabaigos ir iš tikrųjų tai rodo, kad e, perkelimo instrumentų e, nepakanka. Tiesą sakant, e, komisija visiškai neatsižvelgia į pirmą B antraštę. Taigi pasiūlyme apie tai nieko nėra. dar norėčiau paminėti štai ką. 75, 75 eilutėms siūlomas padidinimas. Ir tai, man atrodo, būtų 45 arba 43, neatsimenu, sako kalbėtoja. Taip iš tikrųjų, 45 biudžeto eilutės. pasakysiu, kad 30, 30 biudžeto eilučių siūloma padidinti 10 milijonų. Čia norėčiau paminėti ir eilutę skirtą mažoms įmonėms, tai yra 10 milijonų. Taip pat yra siūlomas, siūlomas sumas ir Galilėjo sistemai. Antroje antraštinėje dalyje siūloma 10 milijonų didinti eilutes e, išorniai žvejybai, o taip pat ir atokiausiems regionams, kovai su nusikalstamumu. 64 milijonai siūlomi e, humanitariniai pagalbai ir 34 milijonai pagalbai maisto uh, produktais. Dėl trečios antraštinės um, dalies yra brandoliniai saugai skirta eilutė. Ir čia taip pat siūloma minus 30 milijonų brandolinių įrenginių išmontavimui. Taip pat yra siūlomas sumažinimas ir ta eilutė, kur kalbama apie pagalbą e, Afganistanui. Tai yra 65 milijonai. Taigi e, tokie yra siūlomi e, taupimai visame pakete. Tačiau dar kartą priminsiu, kad dabar sumas yra sumažėjusios, negu kad buvo prieš keletą metų. Dar keletas ženklių sumų. 31-32 eilutė. Dėl jų jau daug e, diskutavome, kai kalbėjome apie 2012 metų biudžetą. 31. Numeris 31. Ten kalbama apie e, rezervo šiandien informaciniai sistemai panaikinimą. 9 milijonai buvo rezerve ir mes prašėme komisijos daugiau informacijos apie 2012 metų biudžetą, prašėme tam, tikrų, tam tikros techninės informacijos, prašėme naujausios informacijos apie programą. Įvyko įvairių susitikimai su komisija, mes gavome a, informacijos ir dabar, tiksliau, galime išlygą atsimti dėl tos eilutės, ne rezervą. Dabar dėl 32 eilutės vėlgi buvome paprašę dalinės išlygos dėl Frontex praeisiais metais. Ir ypač turėjome omeny Frontex veiksmus Viduržėme jūros regiono rytuose. Man atrodo, buvo pasiekta pažangos 2012 metais, taigi aš manau, kad dabar galime atlaisvinti dalį rezervo arba atsimti dalį išlygų dėl tos eilutės. Na, visi kiti pakeitimai yra tiesiog techniniai, siekiant užtikrinti, kad mokėjimai yra atliekami ir kad lėšos būtų e, mobilizuojamos tam, kad tos mokėjimus būtų galima atlikti ir kad sėkmingai baigtumėm finansinius metus. Dėkuoju, Frančeska, taip pat e, rengiant e, darbo tvarkę gavome ir 30 34 perkelimą. 0,7 milijono eurų perkelimas. Gal irgi galėtumėme balsuoti kartu, jeigu pranešėja pasiruošusi. Puiku. Pranešėja pristatė ir patikslino šio metinio bendro perkelimo, pervedimo turinį. Na ir kitus pasiūlymus dėl pervedimo. Ar dar būtų klausimų? S Sidonija. Turiu pastabą. Ir norėčiau paklausti, ar pranešėja pritarė mūsų nuomonėje, kai aš skaičiau komisijos paaiškinimus, man pasirodė, kad dauguma tų pervedimų, jeigu ne visi, yra susiję su atidėjimais. Ar kontraktas neįvykdytas partneriai kažko nepadarė ar panašiai. Aš spėju, kad dabar kalbam apie eilutes, kur sumažintos sumos. Aš spėčiau, kad tie, tų pinigų bus pareikalauta vėliau. Tai nėra poreikiai, kurie dingo. Jie tiesiog persikelia į ateitį. Todėl aš manau, kad šį elementą reikia pridėti prie dėrybų taikinimo metu, nors tai nedidelė suma, tačiau didelė dalis tų 490 milijonų yra poreikių perskelimas į nenumatytą, galbūt netolimą ateitį. Todėl norėčiau žinoti, kaip išspręsti neįvykdytų kontraktų e, klausimą. Todėl raginčiau visus komitete šį klausimą įtraukti prie mokėjimų problemos. Ačiū. J'ai peur que vous ayez raison. Manau, kad jūs esate teisi. Galbūt komisija galėtų pasisakyti. Ponas Preza. Merci, monsieur le président. Et donc, en effet... Ačiū, ponė pirmininkė. Tas bendras pervedimas, kuris yra dabar pristatomas, yra susijęs su mokėjimų kreditu ir lišo, lėšomis, kurios yra biudžete, kurios turi reikalaujamos norint uh, toliau vykdyti projektus, tai yra bendra suma 0,3 procentai visų mokėjimų yra ta suma. Ir dabar kyla klausimas, ar tie mokėjimai bus naudojami bent tai ankstesniai eilutei ateityje atsakymas yra taip. Tiesiog čia yra kalendoriaus klausimas, laikotarpio klausimas. Tiesiog nebuvo galimybės visos mokėj, viso mokėjimo kredito autorizuoto iki metų pabaigos panaudoti. Uh, ir tas pervedimas yra reikalingas dėl to kitiems metams, 13 metams. Taigi, dalis yra perkeliama 13 metams ir, aišku, viskas priklauso nuo bendros 13 metų kreditų sumos. Ir metų bėgyje visuomet atsiranda galimybė pakoreguoti mokėjimų kreditus, pervedus lėšas pervedimo būdu ir jeigu metų pabaigoje yra išnaudojamos visos galimybės, tuomet kitų galimybių komisijai nėra, kaip kad paprašyti papildomų mokėjimų per tą pakoreguojamą į biudžetą. Ir būtent tas ir vyko. Ir dar ketiname padaryti kitą savaitę. Pirmininkas puiku. Taigi čia puikiai žinia yra ta, kad buvo įvertintos visos eilutės. Bloga žinia yra ta, kad mes negalime atlikti tų pervedimų dėl to, kad buvo dėl vairių priežasčių užtrukęs, užtrukę mokėjimai dėl tam tikrų eilučių ir dėl to reikalinga didinti mokėjimų kreditus tose eilutėse, kurioms trūksta pinigų. Tai konkrečiai reiškia, kad, kaip jūs teisingai pasakėte, tą būt, galima padaryti per koreguojamą į biudžetą. E, tam, tikros, tas, tam tikras eilutės pakoreguosime galbūt kitą savaitę, o 13 metų biudžeto koreguojamosiose biudžetuose galėsime pakoreguoti kitas eilutės. Dabar dėl tų pervedimų ir pateiktų komisijos aiškinimų, mes atitinkamai dar e, atsižvelgsime į tuos koreguojamosios biudžetus ir 13 metų biudžetą darybose su taryba. Dabar galime gal pereiti prie balsavimų, atskirų per, per, pervedimų balsavimų. 34-asis dėl mokymosi visą gyvenimą, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 29-asis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 30. Tai yra bendras metinis pervedimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31. kas už, kas prieš, 2 prieš, susilaikė priimta. 32. kas už, kas prieš, 2 prieš, susilaikė priimta. 33. kas už, kas prieš, vienas prieš susilaikė, priimta. Dabar dėl kitų skyrių, skirsnių. Pranešėjo nėra. Pranešėjo nėra, tačiau jis pritarė visiems pervedimams, mane informavo. Pirmasis pervedimas yra susijęs su teisingumo uh, rūmais, teisingumo teismu, atsiprašau. Dėl pensijų finansavimo. Po to yra asmenis pervedimas teisingumo teismui Čia yra 12 perkelimas, pervedimas. Po to naujos informacinės technologijos, čia jau būtų kitas penktasis pervedimas ir programinė įranga, ketvirtasis pervedimas, po to regionų komitetas. Žodžiu, aš manau, kad visi turite sąrašus. Kobų News leidinyje ir dar nedidelis yra numatytas pervedimas ekonominių socialinių reikalų komitetui. Kągi, tiek. Ekspertų studijos ir publikacijos tokia būtų tema. Na, antrailė tema tokia. Ar būtų tem, klausimų ar prieštaravimų? Panašu, kad ne. Galime balsuoti gal dėl visų tų pervedimų kartu. Puiku, kas už šiuos pervedimus, kas prieš, vienas prieš susilaikę priimta. Dėkoju. Dabar galime pereiti prie pono Alfonsi pranešimo. Gaila. Jis tai taip gerai nusiteikęs buvo. Visi buvome gerai nusteikę, nereikia balsuoti dabar. Bet pranešėjo nėra. Kągi, dėkoju, kitų klausimų lik ir nėra. Taip, yra, yra kitas klausimas. Juta. Ja, jetzt tu ich was. Taip, dabar padarysiu kai ką, ką paprastai darome tik e, plenarinės sesijos metu, aš irgi to anksčiau nesudarius. Taigi, noriu pasiaiškinti, kodėl balsavau vienaip ar kitaip. Daugelis tikriausiai tyravosi dėl globalizavimo fondo lėšų mobilizavimo ir perkelimo Vokietijai. Aš praeitą kartą panašiai e, balsavau prieš Švediją. Man atrodo, kad būtent ES valstybės narės mus privertė šitaip elgtis su 2012 metų biudžetu. Na ir antra, tuo pat metu valstybės narės mano, kad mes turime sumažinti globalizavimo fondo lėšas nuo ateinančių metų. Ir dabar begėdiškai mums siūloma iš tų nedidelių lėšų, kurias mes turime iš 2012 metų, dar papildyti ir jų biudžetus. Ir aš tam tikrai nepri, nepritariu. Ačiū. Ingeborg, das haben wir letzte Mal. Ingeborg, mes apie tai kalbėjome jau praėjusiu kartą metu, be abejo, tai yra e, nuosavas biudžetas ir be abejo viskas patenka į Europos, atsiprašau, į Vokietijos federacinį biudžetą, nes e, tai, kas turi būti padaryta dėl darbuotojų, jau seniai padaryta ir darbo e, ministerija taip pat prie to prisidėjo, viskas vyksta kaip paprastai Ir tai tiesiog reiškia ne ką kitą, bet tai, kad mes pinigus turime uh, gražinti Vokietijos biudžetą. Galbūt viskas ir teisėta, bet man atrodo, kad tai yra be galo amoralu Bon, c'était une déclaration de vote. Alors... Kągi, tai buvo toks pasiaiškinimas dėl balsavimo motyvų. Inga irgi pasiaiškins dėl balsavimo motyvų ir gal užteks, nes nenorėčiau dabar pradėti diskusijų dėl balsavimo, kurie jau įvyko. Na tai nėra pinigai, kurie patenka į Vokietijos finansų ministeriją. Tie pinigai išmokami žmonėms. Taigi pasakysiu štai, ką man tikrai labai keista tai girdėti. Juk vis tiek egzistuoja ES solidarumas. Diskusija tikrai labai įdomi. Ir jeigu mes e, manytumėm, kad šalis donorės nieko negali gauti, tik mokėti, tai man atrodo, kad tikrai tuomet ES biudžetas būtų žymiai mažesnis ir, e, ką žinai, ar, tai būtų pra, ar tai būtų pravartu ir mums, Europos parlamentui. Uh, Man atrodo, kad jūs veliatės labai pavojingą istoriją ir kyla grėsmė netgi Europos parlamento interesams. <laughs> E. Išvada te gyvoja nuosavį ištekliai. <laughs> yeah. Madame... Uh, eu gostava de dizer que uh, entendi. Pirmininkė, aš norėjau pasakyti, kad visiškai suprantu priežastis, kurias išdėstė Jūta, aš balsuočiau už tai, kad būtų panaudotas globalizacijos fondas. Kokia be būtų šalis, iš kurios yra pinigai, iš tiesų krize dar pasunkės ir dar daugiau šalių norės pasinaudoti e, šiuo fondu. Žinau, kad yra didžiulė šizofrenija tarptų vyriausybių, kurios prieštarauja fondui, bet po to pačios norės pasinaudoti juo. Tai yra visiška šizofrenija. Galbūt šis žodis ir per stiprus, tačiau iš tiesų taip ir yra. Visų pirma, E, tie pinigai atitenka šalims, kurios yra kolektyvinio eksperimento aukos. Taigi reikia balsuoti už tai, kad šios lėšos būtų panaudotos. Puiku. Aš manau, kad tokie komentarai buvo gan naudingi diskusijose. Kągi dėkoju. Baigiame posėdį, sveikiname. Sveikinu, kad taip veiksmingai dirbote. Dabar koordinatoriai lieka salėje. vertimas anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis koordinatorių posėdėje, ar koordinatoriams dar reikia kitų kalbų? Ir portugalų dar, portugalų aldai. Kągi puiku, taigi kiti vertėjai laisvi, kurie, aišku, jeigu nori dalyvauti mūsų darbe, gali iki pusės pirmos pasėdėti, bet šiaip mums reikia tik anglų, prancūzų, vokiečių ir portugalų kalbų. Kągi, dviejų minučių pertrauką ir su visais susitiksime kitą savaitę. Baigiame posėdį.